balsavimu baigta. Balsavimas vyks šiandieną 12 val. Toliau mūsų darbo tvarkė pono Laineno pranešimas, šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas. Pirmiausia žodis suteikiamas pranešėjai ponui Lainenui. Keturios minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, mėly kolegos. Europos parlamentas nori, kad būtų priimta, kiek manoma, greičiau septintojo aplinkosaugos veiksmų programa. Būtų visiškai nesuprantama, jeigu pasibaigus šeštąją aplinkosaugos veiksmų programai, kuri baigsis šių metų Liepos mėnesį, mes nebesimtume pastangų gerindami aplinkosaugos padėtį ES. Septintoji AVP jokių būdų neturėtų būti tik šeštosios kopija, nes jau dabar esame pažengę e, toliau į priekį ir ištekliai ir iššūkiai yra didesni, taigi reikia horizontalaus požiūrio, e, derinimo su visomis politikos sritimis. Yra kai kurių sisteminio pobūdžio rizikų um, ir grėsmių, gerbiamas komisaras minėjo, klimato kaita, biologinė įvairovė, išteklių e, ribotumas. Tai yra dalykai, kurių neįmanoma išspręsti vien tik tai vykdant įprastinę aplinkosaugos e, politiką. Reikia visą tai derinti su, su kitomis kryptimis, pavyzdžiui, su energetikos, transporto sektoriumi, žemės ūkio politika, sanglaudos politika, žuvininkystės politika ir ypatingai reiktų atkreipti dėmesį ir į ūkio e, politikos aspektus ir taip pat finansinius aspektus. Ir čia yra sudėtingiausias e, dalykas, kaip finansų ministrus tuo įtikinti, ūkio reikalų ministrus įtikinti tuo, kad e, savo kūruojamoje srityje jie turi taip pat atsižvelgti ir į ekologijos aspektus. 80 punktų parlamentas siūlo įvairiausių dėl procedūrų, dėl turinio šios programos ir čia rasite taip pat ir raginimą dėl subsidijų kenkiančių aplinkosaugai mažinimo. E, reikia galvoti ir apie mokesčių politiką, reikia kaip nors įtraukti žalą aplinkai daromą į produktų kainas. Ir makroekonominių lygmenių taip pat reikia vykdyti tausumo aspektų stebėseną pagal, pavyzdžiui, Europos e, semestrą. Yra dar ir kitų dalykų, kuriuos mes siūlome. Bendrai vertinant, Mm, ES e, išlakos yra, CO2 išlakos yra pernelyg didelės ir daroma žala aplinkai. Jeigu e, žmonės ir toliau e, visame pasaulyje naudos tiek daug išteklių, kaip mes Europos Sąjungoje, mums reikės jau greitų metų net nebe vienos, o dviejų planetų. O vis dėlto mm, šiuo požiūriu tikrai esame apriboti ir e, dėl to turime suprasti, kad išteklius reikia naudoti E, tausiau, e, taupyti juos, taigi septintojo aplinkosaugos veiksmų programa turėtų atverti duris žalesniai politikai ir veiksmingesniam išteklių naudojimui. Taip pat turėtumėm ypatingą dėmesį kreipti, dė, dėmesį kreipti į miesto aplinką, nes daugelis žmonių gyvena urbanizuotose vietovėse ir būtent čia galima vykdyti įvairius pavyzdinius projektus, kaip veiksmingai naudoti išteklius žalieji miestai e, yra tikslas, e, kurį yra išsikėlusi Europos e, sąjunga. Ir be abejo, taip pat reikia dar nepamiršti ir sveikatos priežiūros aspektų kadangi septintojoje veiksmų, aplinkosaugos veiksmų programoje aiškiai turi atsispindėti tikslas e, suprantamas visuomenį. Jeigu mes sieksime pagerinti ir aplinkosaugos būklę, ir taip pat e, sveikatą žmonių, tai būsime labiau suprasti. Oro tarša yra beje, beje taip pat pernelik didelė. E, triukšmo e, yra visur taip pat per daug, to negalima pamiršti šiuo metu, apie tai niekur nekalbama daug e, nuodingų e, teršalų patenka per aplinką, taip pat į mūsų organizmus. Ir nano medžiagos taip pat kelia mums daug iššūkių, taip pat ir kitos e, įvairios naujoviškos medžiagos, kurias dar reikėtų plačiau ištirti. Ponios ir ponai, geriausi įstatymai ir teisės aktai tikrai nieko gero neduos, jeigu jų tinkamai neįgyvendinsime. Taigi septintoji AVP turėtų atsižvelgti į šį e, trūkumą ir manau, kad pagaliau Europa turi pasiūsti žinę pasauliui dėl to, jog mums reikia tvaraus išteklių valdymo, antraip žmonija tikrai ilgai nebeišgyvens šioje planetoje. Ačiū. Ačiū ponui Laininui. Dabar žodis komisarui Potočnikui. You, Ačiū pirmininkė gerbiami parlamentarai. Norėčiau padėkoti ponui Lainenui už jo darbą rengiant šį pranešimą, kuris pateikiamas tinkamu momentu. Kaip žinote, komisija jau dabar, yra, e, dabar rengia 7 aplinkosaugos veiksmų programą, kurią ketina patvirtinti iki metų pabaigos. Galiu pasakyti, kad daug minčių, kurias minite savo išanginėme žodyje, atsispindi ir mūsų e, rengiamoje programoje tikimės, kad tikrai tos idėjos atspindės septintojame veiksmų programoje. Septintoje veiksmų programoje numatoma nauja aplinkosaugos politika. Turime teisės aktų, kurie yra susijęs su įvairiomis rytimis, išskyrus dirbožėmį. Ir greitai parengsime naujų iniciatyvų dėl klimato kaitos, biologinės įvairovės, išteklių efektyvaus naudojimo, kur yra, kurios tose srityse yra numatyta užsibriežti tikslai 20 metams. Taigi visą tai turime suderinti ir parengti visą apimantį pagrindą ir žvelgti toliau nei 20 metai, numatyti sąlygas tam, kad būtų galima užtikrinti efektyvų, efektyvų išteklių naudojimą, taip pat mažai anglės naudojančią ekonomiką numatyti. Tam reikės darnios politikos ir reiks labiau integruoti aplinkosaugą į kitas politikos rytis. Aš Džiaugiuosi, kad įgyvendinimas yra pirmasis jūsų pranešime akcentuojamas prioritetas. Kaip žinote, aš irgi, kai buvau paskirtas šiame parlamente komisaru, pradėjęs darbą, komisija iš karto užsibrėžiau šį prioritetą. Tai, kad nėra įgyvendinama politika, iš tiesų yra didžiausios kliūtys. Tai kainuoja 50 milijardų eurų kasmet ir tai iškraipo ir vieningą rinką. Dėl to sudėtingiau ir daugiau kainuoja įgyvendinti aplinkosaugos politiką. Ir aišku, tie, tos problemos pačios neišsispręs. Praeitą mėnesį komisija pateikė minčių, kaip būtų galima pagerinti padėtį ir tai atsispindės ir septintoje veiksmų programoje. Taip pat pritariu, kad septintojo programoje daugiau dėmesio reikia skirti tam, kiek aplinkosauga prisideda prie sveikatos ir gerbuvio. Daugiau reikia nuveikti, kad būtų kovojama su taršos iššūkiais. Deja, čia dar matome problemų. Ir dabartinė pagrindų programa galbūt netinkamai sprendžia e, naujus iššūkius ir grėsmes, taigi reiks, aišku, į tai pasigilinti. Nuolatinė oro ir vandens teisės aktų peržiūra leis integruoti šis, šias politikos rytis ateityje. Ir aš taip pat pritariu, kad miestų aplinka yra labai svarbi mūsų politikos dimencija. Septintoje programoje turėtumėme skatinti ir remti pastangas, kurių imasi miestų gyventojai, miestų bendruomenės prisimdamos lyderių vaidmenį. Taip pat aplinkosaugos politika turi atsispindėti ir septintoje programoje. Taip pat turime kalbėti ir apie Rio konferenciją ir siekti tarptautinių įsipareigojimų pagal Junktinių tautų e, konfer, e, konvenciją, konferenciją. Taip pat reikia siekti tikslo, kad ne, nepadidėtų e, temperatūra daugiau nei dviem laipsniais nuo prieš industrinio laikotarpio. Taip pat siekti mažai anglės naudojančios ekonomikos ir tas darbas jau prasidėjo per 20 metų kelio gairias, kur yra numatyti pagrindiniai elementai, perinant prie naujos sistemos, pasitelkiant įvairias priemonės ir technologijas. Kaip visuomet, reikalinga visų suinteresuotų asmenų um, reikalingas ryštas, reikia mobilizuoti visus veikėjus visais ligmenimis, visuose aktualiuose sektoriuose tam, kad jie tinkamai atliktų savo vaidmenį. Aš tikiuosi jūsų paramos siekiančio tikslo ir šiandien seksiu diskusijas su dideliu susidomėjimu ir norėčiau dar kartą padėkoti už pranešimą. Ačiū komisijos nariui Patočnikui. Dabar regioninės plėtros komiteto vardu pasisakys ponė Dančilė. Pentru natură, ca resursă și moștenire. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aplinkosaugos e, tikslai turėtų būti nuolatinis mūsų visų rūpestis. Reikia jų gyvenimo siekti, kad pasirūpintume ateities kartomis. Aplink aplinkosaugos organizacijų įvairių teikiami duomenys aiškiai parodo, kokia yra dabar situacija. Negalime be abejo taip pat pakengti ir konkurencingumui siekiant šių tikslų. Reikėtų derinti ES lygių įvairius veiksmus, atsižvelgti į regioninius ir vietos ypatumus, kadangi Europai reikia aktyviai vykdomos integruotos aplinkosaugos e, politikos. Bet taip pat reikia ir geresnio regioninio bendradarbiavimo su ne ES priklausančiomis šalimis, kadangi tarp valstybinio masto tarša, kaip reiškinys, taip pat be abejo egzistuoja ir ekosistemos taip pat turėtų būti saugomos tarp valstybinių mastų, nesvarbu, kur jos yra. Sveikinu pranešėją dėl puikaus pranešime išdėstyto požiūrio. Ačiū poniai Dansila. Dabar pasisakantį į frakcijų vardu. Pradės ponas Franko apie, apie frakcijos vardu dvi minutės. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Rapporteur, merci pour le... E, dėkoju. E, norėčiau padėkoti pranešėjų už bendrą darbą. ES turėtų pademonstruoti bendrą politinę viziją E, dėl e, programos Horizontas 2020, dėl aplinkaus saugos programų. Dėl to e, veiksmų programa yra labai svarbi. Reikia galvoti, kaip sutelkti naujus finansavimo šaltinius, pasinaudoti esančiais. Programa naujoji užtikrins vientisumą E, tarp ES aplinkosaugos strategijos ir sektoriuose gyvendinamo politikos priemonių, ar tai būtų žemės ūkis, žvejyba, moksliniai tyrimai, inovacijos, sveikata, transportas, e, regioninė plėtra, miestų politika. Uh, ir panašiai. Nežiūrint ekonominės e, krizės, e, nuo kurios kenčia ES, negalime galvoti tik apie trumpalaikę perspektyvą, turime galvoti apie klimato iššūkius, aplinkos saugą. Jeigu nieko nedarysime, tai bus mirtina. Mes turime galvoti apie tai, kaip veiksmingai naudoti išteklius, kaip e, pasinaudoti gamtiniu kapitalu. Turime ryštingai investuoti į tvarę ekonomiką, į ekoinovacijas. Tai turėtų būti e, naujovių, konkurencingumo darbo vietų šaltinis. Reikia, e, kaip galima plačiau taikyti perdirbimo dalykus, reikia siekti E, taupiau vartoti visus išteklius namų ūkiuose, reikia užsimti aplinkosaugos pedagogiką, švietimu piliečių. E, aplinkosaugos programa yra politinė programavimo priemonė. Taip pat reikia mums kaip galima geriau komunikuoti. Reikia, kad e, būtų galima E, užtikrinti, jog piliečiai, vietos valdžia, valstybės narės, investuotojai, įmonės suvoktų, koks yra aplinkosaugos pasirinkimas ES, kaip tie dalykai e, svarbus ir tai neturėtų būti suvokiama kaip kažkokia bausmė. Dėkuoju. Ačiū kolega Franko, dabar kolegė Ulskok. Dvi minutės. Herr talman, herr komisionär. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Dešimtmečio aplinkosaugos programa padėjo mums pamatyti ryšį tarp sveikatos ir aplinkos apsaugos. Taip pat buvo e, priimta nemažai teisės aktų dėl pesticidų, vandens, galime tuo didžiuotis. Tačiau e, neužmikime ant laurų. Pagalvokime apie ateitį, reikia užsitikrinti ateityje geresnį derinimą aplinkosaugos e, politikos priemonių. Ir E, konkrečių veiksmų. Teorija yra geras dalykas, tačiau reikia ir praktikos. Taip pat reikia siekti ambicingų tikslų. Tikiuosi, kad septintoji programa, nežiūrint ekonominės krizės, bus sėkminga, o galbūt kaip tik dėl tos krizės, nes mums reikia būti ambicingiams, reikia galvoti, kaip užsitikrinti ekonomikos saugimą, darbo vietų kūrimą ir šios priemonės galėtų prie to prisidėti. Reikia įtraukti aplinkos saugos aspektus į visas politikos sritis, reikia užtikrinti, kad nebūtų subsidijuojama veikla, kuri yra žalinga aplinkai. Reikia taip pat užtikrinti kad sudarant tarptautinės paslaugų teikimo ar prekybos sutartis reikia įdėkti griežtas aplinkosaugos normas. Aplinkosaugos klausimai nėra tik pagražinimas, tai yra esminiai dalykai, negalima jų laikyti tik tai kaip priedėlių įprastinių. E, priemonių, tai tarsi mielės ir turime galvoti, kaip ateityje šie aspektai tvirtinti. Ačiū. <laughs> Ačiū dabar kolega Gerbrandi. Ačiū pirmininkė. Komisija kalbėjo apie neformalų e, aplinkosaugos susitikimą ministrų e, šią savaitę vykusi Danijoje. E, spaudos pranešime kuris paskelbtas, sakoma, kad tik žalio ekonomika mums leis išbristi iš ekonomikos krizės. Reikia plėtoti žalias technologijas, e, reikia taupiai e, naudoti išteklius, saugoti bioįvairovę, e, gamtą. Tai užtikrintų, žalio ekonomika sustiprintų mūsų konkurencingumą, užtikrintų daugiau darbo vietų. Turiu pasidžiaugti Danija, Danijos aplinkos saugos e, ministro žodžiais labai e, pozityvus tai signalas. Jau seniai iš tarybos negirdėjau nieko tokio gero ir e, tikiuosi, kad taip ir ateityje bus dirbama. Ką tik tai kalbėjome apie bioįvairovę. Kita mėnesį per plenarinę sesiją kalbėsime apie taupų, taupų išteklių naudojimą. Uh, Septintoji veiksmų programa turėtų sieti mūsų prioritetus su programa Europa 2020. Reikėtų tam tikrų rodiklių, konkrečių priemonių. Ir manyčiau, kad turėtume galvoti apie laikotarpį iki 50 metų, galvoti apie viziją žaliai Europai. Septintoji aplinkosaugos veiksmų programa turėtų būti tarsi e, skėtis kuris apimtų visas kitas es politikos kryptis. Tik tokiu būdu galėsime apsaugoti aplinką, išsaugoti ją vaikams, susitikrinti gerą ekonomiką, nes e, ji yra tampriai susijusi su aplinką. Norėčiau padėkoti pranešėjų už puikų darbą, taip pat raginu komisiją, kaip galima greičiau e, pradėti dirbti, e, įgyvendinant pasiūlymus E, dėgiant, rengiant septintąją veiksmų programą. Dabar e, dvies minutės ponas Eichhaut. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ponui Lainenui už pranešimą apie septintąją aplinkosaugos veiksmų programą. Mes žalieji manome, kad tikrai reikia septintosios aplinkosaugos veiksmų programos. Kaip sakė ponas Gebrandi, reikia numatyti viziją 20 metams ir ypatingai 50-iesiems, kadangi turime pasakyti, kokioje ekonomikoje norime dirbti Europoje. Kalba neina vien tik tai apie tai, kiek žalia turi būti ta ekonomika. Vienintelė ekonomika, kuri leis mums siekti tikslų ateityje ir leis mums išgyventi, yra tokia, kuri bus jautri aplinkos atveju, atžvilgiu. Ir tam reikalingos e, tinkamos programos e, to siekiant, dėl to reikia ir įgyvendinti teisės aktus ir nepamiršti taptautinio matmens. Ir dar trumpai norėčiau grįžti prie įgyvendinimo klausimų. Kas kart matome, kiek svarbu įgyvendinti teisės aktų. Jeigu aktus. Jeigu matome, kas vyksta su Šiaurės jūroje, su naftos gavyba, tai su kokiamis problemomis susidūrė Niderlandai, labai klestinti šalis, tačiau mums sunku išsaugoti gamtą vakarų Shelder regione. Vakarų Sheldės regione. Taip pat integracija yra labai svarbu, kadangi kalbant, visi kalba apie žalį ekonomiką, tačiau tai yra prasmingi žodžiai, turime ne vien tik tai žvelgti į BVP, reikia platesnių rodiklių ir aš kreipiuosi į komisiją su prašymu siekti daugiau, ne vien tik tai BVP. Žalioji ekonomika taip pat reiškia, reiškia, kad turime galvoti ir apie energetikos sistemas, kaip jos atrodys ateityje. Tai reiškia, kad 30 metams reikia daugiau tikslų, ne vien tik tai mažai anglės naudojančio tikslo reikia taupyti energiją, reikia tikslų dėl atsinaujinančio energijos šaltinių ir galiausiai tartautinis matmuo. Viskas, ką darome Europoje, turi įtakos trečiosiom šalims. Turime visada apie tai pagalvoti, nes be likusio pasaulio žalioja ekonomika niekuomet neįsigalios tarptautiniu mastu. Taigi Rio konferencija yra pirmasis žingsnis, tikėkime. Oi, ponia Eichhout, ponas Paška, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, ponė komisarė. Civilizacija daro didelę įtaką ekosistemoms ir dėl to aplinka smarkiai kenčia. Dėl to mūsų pastangos mažinti poveikį aplinkai yra reikalingos ir būtinos. Šeštoje aplinkosaugos veiksmų programoje, kuri numatė pagrindą aplinkosaugos politikai, ji dėja baigs galioti Liepos mėnesį. Dėl to mums reikia užsitikrinti Europos aplinkosaugos politikos testinumą. Septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje pagal turimą patirtį turėtumėme daugiau dėmesio skirti reglamentų įgyvendinimui aplinkosaugos rytyje ir palaipsniui turėtumėme aplinkosaugos tikslus įdėkti visose politikos rytyse. Daugiau dėmesio taip pat turime skirti aplinkosaugai ir jos ryšį su ekonominiu augimu. Ir taip pat e, reglamentuose turėtume numatyti apčiuopiamus tikslus tam, kad galėtume realiai vertinti, kiek veiksmingos yra priemonės. Ta, tas vertimas turi vykti nuolatos. Šalia pasaulinės aplinkosaugos programos turėtumėme siekti integruotų strategijų pavieniams regionams ar miestų rajonams, kur atsispindėtų ekosistemų ypatumai. Taigi reikalingas racionalus 7 veiksmų, 7 aplinkos saugos veiksmų programos e, programa tam, kad galėtumėme geriau pasitelkti ES aplinkos saugos politikos patirtį. Ačiū. Ačiū, kolega Paška. Dabar kalbės kolegas Nelgar dvi minutės. Pana pirmininkė, komisijos nariai, ponas ir ponai bendrai sutarėme dėl aplinkos veiksmų programos ir tokiu būdu turėtume siekti nustatyti ilgalaikius aplinkosaugos politikos tikslus. Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos rezultatų vertinimas parodė, kad tikslai nebuvo pasiekti, nors tai buvo pirmoji tokio pobūdžio programa, kurią patvirtino per bendrą sprendimo primimo procedūrą taryba ir parlamentas nustatant atitinkamus klimato mm, kaitos tikslus, e, biologinės vėrovės siekius bei visuomenės sveikatos tikslus. Tikslai nebuvo įgyvendinti, todėl kad valstybės narės nedėjo pakankamai tam pastangų, tačiau mes taip pat nepadarėme visko, kad tikslai būtų įgyvendinti. E, Pavyzdžiui, kalbant apie strategiją Europą 2020, ten yra pateikiamas atitinkamas veiksmų planas, kaip užtikrinti žalę ekologinę Europą, kaip taupyti gamtinius išteklius, galėčiau dar daugiau pavyzdžių pateikti, tačiau tam neturiu laiko, turime labai daug strategijų, veiksmų planų, teisėkuros iniciatyvų. Tačiau e, ta gausa sąlygoja konkuravimą tarp atskirų politikos sričių. Vietoj naujų rodiklių kūrimo, e, kurie net neša jokios papildomos naudos, turėtume daugiau dėmesio skirti visuomenės poreikiams, priimdami savo sprendimu, tik, sprendimus. Tik tokiu atveju tie sprendimai galės būti tinkamai įgyvendinti. Pritariu kolegoms, su nepritariu kolegoms, kurie e, teigia, kad e, Ši programa turi būti gyvendinama e, horizontaliu lygmeniu, e, ji turi būti gyvendinama e, sektoriniu lygmeniu, nes nesuderinant veiksmų atskirose sektoriuose negalime tikėtis bendros sėkmės. Ačiū kolegės Nelga, dabar kolegė Merkis pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegai Laininui už jo pranešimą ir už pasirinktą požiūrį į e, pasiūlymų įgyvendinimą. Taip pat dėkoju komisijos nariui už parodytą dėmesį ir komisijos pasirengimą septintai veiksmų programai. Kolega Leninas teisus, teikdamas, kad turime kalbėti ne tik apie aplinkosaugą, tačiau taip pat ir apie e, visas kitas ekonomikos šakas, e, transportą, sveikatos apsaugą nes e, visose kitose sritise galime išvelgti aplinkosaugos politikos aspektų, taip pat ir ekonomikos politikoje. Noriu atkreipti dėmesį į du specifinius dalykus. Mes dažnai su dideliu susižavėjimu puolame naudotis e, naujomis technologijomis, tačiau e, nebūtinai tos technologijos atneša trokštamų rezultatų. Pavyzdžiui, mes įdėmės stebėjome biomasės gamybos ir naudojimo procesus ateityje galbūt e, daugiau biologinių žaliavų naudosime, tačiau mūsų entuzijazmas susijęs su biomase buvo per didelis. Nes dabar e, biomasiai e, gaminti naudojamos žaliavos, kurias būtų galima naudoti žymiai veiksmingiau kitose sritise klausimas kyla, kaip reikėtų tausiai naudoti e, biomasę tam, kad jos naudojimas e, sumažintų CO2 išmetimą ir nepadidintų vandens sunaudojimo. Kalbėtojai yra išjungiamas mikrofonas. Ačiū ponė Merkis, dabar kolegė Rys vieną minutę kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, pranešėjas Jo Lainin E, kalbėjo, primindamas parlamento svarbą siekiant e, užtikrinti, kad aplinkosaugos klausimai nebūtų išbraukti iš mūsų darbo tvarkės šio krizės ir taupimo laikotarpiu, kad būtų skiriamas aplinkosaugai pakankamas dėmesys tiek žiniasklaidos, tiek nacionalinių politikų. Buvo pateikti pavyzdžiai, kaip naudojant mažiau pinigų galima uh, pasiekti geresnių rezultatų, buvo primintas trečiasis rezoliucijos straipsnis, jo nuostatos ir e, buvo pasiūlyta panaikinti visas subsidijas e, neprisėdančias prie aplinkosaugos padėties gerinimo ir CO2 išmetimo mažinimo. 2003 metais e, buvo patvirtintas mano pranešimas dėl visuomenės sveikatos kuriam buvo kalbama apie cheminės medžiagas, kurias būtina e, e, išbraukti iš mūsų naudojimo sąrašo, kadangi jos prisėda prie Alzheimerio lygos ir kitų lygų e, plitimo. Pirmininkas, ačiū kolegijai Rys, dabar kolegija Hasi vieną minutę kalbės. Mėly kolegos, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjų Jolainin už puikiai atliktą darbą. Minėjau, kad septintoji aplinkosaugos veiksmų programa turėtų būti patvirtinta kuo greičiau. Šiuo metu priimami su aplinkosaugas susijęs sprendimai, tačiau kitose srityse, apie tai kalbama pranešime, viena iš tų sričių yra žemės ūkio politika, kuri daro didelį įtaką biologiniai įvairoviai ir mūsų vandens išteklių būklei. Pavyzdžiui, Baltijos jūros ateitis didelė dalimi priklausys nuo bendrosios žemės ūkio politikos rytėje primamų sprendimų. Baltijos jūra yra labai užteršta ir e, dėl to aplinka patiria daug neigiamos įtakos azoto ir fosforo e, dalis, jeigu nebus sumažinta Baltijos jūroje, tuomet užtruks dar ilgus dešimtmečius toks vaizdas, kuomet kiekvieną vasarą e, Baltijos jūros vandenį užteršia dumbliai. Pone Gardinį dabar vieną minutę kalbės. Ačiū. Pirmininkė, Laiko man skirta nedaug, todėl tik tai keletą minčių išskirsiu. Septintoji aplinkos apsaugos veiksmų programa be bejonės gali būti naudinga ir visi žino, kad e, ši programa turi būti pagrįsta ateities vizija e, reikia labai tvirto pamato Europos pramoniai, kad mes sukurtume geras darbo vietas ir e, sėkmingiau augančią ekonomiką ateityje. Vienas iš dalykų, E, kurį aš norėčiau išskirti, yra tas, kad ši pagrindų programa turi užtikrinti dabartinių taisyklių, jau sukurtų taisyklių geresnį įgyvendinimą. Ji turėtų įvesti daugiau prievalių. Aš esu įsitikinusi, kad šiandien atremdami ekologinius iššūkius mes turime sukurti tokią ekologinę ateit, aplinkos apsaugos politiką ateičiai, kuri būtų pagrista tvirtais moksliniais įrodymais e, po išplaukiančiais iš gilios analizės Bet dabar e, mes turime turėti e, aišku realybės vaizdą, o ne empirinį įsivaizdavimą. Mes suprantame, kad labai daug dėmesio reikia skirti aplinkos apsaugai, bet nepakankamai dirbame šio klausimu. Aš tikiuosi, kad jūs mane suprantate. Ačiū, ponė Gardini. Toliau Perelio Rodrygės. Pusantros minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Viena iš pirmųjų mano Europos parlamente iškeltų iniciatyvų buvo susijusi su tuo, kad Europos komisija nusprendė netesi šeštosios aplinkosaugos politikos. Todėl mes nusprendėme, kad reikia kelti sektorinės iniciatyvas ir jų turėtų pakakti. Mes paprašėme, kad Europos komisija parengtų bendrą Europos politikos ašį, tam tikrą aplinkosaugos pamatą, e, kuriuo mes galėtume vadovautis. Be to mes negalėsime veikti. Aš e, vietoje žiūrėjau, pavyzdžiui, Katalonijoje, kaip šalituvai yra perdirbami ir paaiškėjo, kad labai didelė šalituvų neįmanoma perdirbti e, atliekų perdirbimo politika reikalauja geresnio koordinavimo. 32 pasraipo apie tai kalbama. Turime siekti 100% atliekų perdirbimo. E, taip mes galėsime įgyvendinti Europos 2020 tikslus ir kitus išsikeltus siekius. Aš norėčiau pareikšti, kad ši programa e, turėtų turėti aišku pagrindą. Ir norėčiau pasmerkti tas vyriausybės, kurios pasinaudoja krizės pretekstu ir biudžeto taupimo e, sumetimais ir sumažina biudžetą skiriamą e, moksliniams tyrimams šioje srityje. Tai kelia grėsmę ES ateičiai. ateičiai. E, biudžetinė drausmė, krizė negali būti pateisinimas neveikimui šioje srityje. Reikia politinės valios, reikia veiksmų programą gyveninti, suteikiant jai deramą finansavimą. Um Labai ačiū. A, Pone Rodrygės, atsiprašau, kad aš jūs nutraukiau, nenorėjau spontaniški pasakymai. Pane Antonesku pirmiausia. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, suntem... Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Labai džiaugiamės girdėdami, kad Europos komisija iškėlė iniciatyvą dėl septintosios aplinkosaugos veiksmų programos ir e, ji jau bus suformuluota šių metų antroje pusėje turime suprasti, kad aplinkosauga turi būti įtraukta į visas kitas politikos rūšis, įskaitant ir struktūrinę politiką. Reikia nuseklios strategijos, o programa turi susintetinti mūsų viziją aplinkosaugos rytyje. Taip pat turėtume užtikrinti, kad teisės aktai, dėl kurių mes čia balsuojame, bus įgyvendinti praktikoje. Be to reikia aiškių rodiklių apie aplinkos apsaugą, kurie būtų uh, kurie atspindėtų tikrąją realybę. Reikia greitai e, imtis veiksmų biologinės įvairovės išsaugojimo srityje, reikia politinės valios ir gero finansavimo. 2012 metais kalbame apie e, Europos 2020 strategiją ir bioįvairovė turėtų būti įtraukta pagal 7 veiksmų programą. Ačiū ponė Antonesku, toliau ponas Gruotė. Pane pirmininkė, Labai svarbu, kad septintojo aplinkosaugos veiksmų programoje būtų e, minimas tausus išteklių naudojimas, veiksmingas išteklių naudojimas, taip kaip buvo sutarta komitete, kad atitinkamas būtų balsuojama plenarinėje sesijoje. Tikiuosi, kad Rio plus 20 konferencija reikš didelį kokybinį šuolį po pasitarimo, kuris vyko šią savaitę su aplinkosaugos ministrais. Man susidarė toks įspūdis, todėl atitinkamai turėtume renkti savo veiksmų programą, tikėdamėsi busimų rezultatų Rio ir įtraukdami tarptautinį lygmenį į vykstančius procesus Tvari ekonomika turi būti e, paremta ilgalaikė strategija. E, automobilių gamybą reikia vertinti nuo jos pradžios iki atliekų e, perdirbimo. Ir mes galime pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų arba pasiūlymus dėl dabar galiojančių teisės aktų peržiūros pirmininkas. Ačiū kolegai Groti, ponė Maginės, bus paskutinė kalbėtoja pagal procedūrą, prašau žodžio. Um, ačiū ponė pirmininkė. Mano nuomonė, vienas iš svarbiausių šios diskusijos elementų - konfliktas tarp mūsų ilgalaikių tikslų ir trumpalaikių piliečių e, problemų. Ir kai kalbame apie tvarų vartojimą ir gamybą, nepakankamai e, suprantama, kas turima galvoje vartojant žodį tvarus. Kai kalbam apie ekonomikos augimą, mes turime suprasti, kad e, nedarbo augimas tampa viena iš rimčiausių problemų ir tvarumo klausimas e, žmonėms nelabai rūpi. Mes turime įtikinti žmonės, kad tai, apie ką mes kalbame, leis prisidėti ir prie darbo vietų kūrimo ir sukurti subalansuotesnį, tvaresnį modelį, o išteklių taupumo darbo tvarkė taip pat e, bus naudinga. Galiausiai aš norėčiau pakalbėti apie e, jau priimtų teisės aktų įgyvendimą, tai yra gyvybiškai svarbu, bet juos reikia peržiūrėti. E, BŽUP reformoje yra pateiktas pasiūlymas išplėsti kryžminio atitikimo teisės aktus iki pesticidų direktyvos tai prisidėtų prie žemės ūkio kaitos, bet aš manau, kad apie tai dar reikia daugiau padiskutuoti. Ačiū kolegijai Meginės, baigiame pasisakymus pagal procedūrą, prašau žodžio, dabar pabaigai diskusiją apibendinti žodis komisijos nariui Potočnikui. Ačiū ir aš noriu padėkoti visiems jums e, už paramą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man niekad net nekyla klausimas dėl to, ar reikia septintosios pagrindų programos ar ne. Aš visuomet pasisakiau, kad jos reikia. Tačiau yra dalykų, kurie e, turėjo E, būti sukurti. Ir šeštojoje veiksmų programoje apie tai buvo nekalbama, iš jos pasimokome, tai buvo logiška, kad įtraukime naujų dalykų. Nors praėjo nemažai laiko tarp šeštosios ir septintosios veiksmų programų, aš galiu pasakyti, kad mes jūsų iki šiol labai atidžiai klausome ir stengiamės įgyvendinti daugelį jūsų akcentuojamų dalykų. Pavyzdžiui, šiais metais jums bus pateiktas labai išsamus pasiūlymas dėl vandens. Lygiai taip pat kalbėsime apie fosforo ir kitų tų teršalų klausimus. Pasaraisiais dviejais metais labai daug kalbėjome apie biologinį įvairovę, resursų išteklių ir panašiai. Tie klausimai taip pat bus sprendžiami. Mes iš tiesų stengiamės dirbti aktyviai, bet tuo pat metu mes puikiai suprantame, kad reikia ilgalaikės E, išsamios e, strategijos, pagal kurią mes visi galėtume kartu dirbti ir siekti sutarimo. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, mes jau dabar gerokai prieartėjame prie bendro supratimo, kad septintoji aplinkos saugos programa, veiksmų programa turi turėti aiškę formą ir tai turėtume apspręsti jau šią savaitę. Neformalioje ministrų taryboje Danijoje apie tai buvo kalbėta, šiandien čia su jumis apie tai kalbame. Ir aš e, darau išvadą, kad nuomonės labai skiriasi. Iš tiesų, e, kol kas nėra bendro supratimo, kokia turėtų būti ta programa, kaip ji turėtų būti suformuoluota, tačiau prie bendro sutarimo artėjame. Vis dar vyksta viešos konsultacijos, iki pat gegužės jos tęsis, mes tikimės e, indėlio iš visuomenės pusės. Vienu sakiniu norėčiau pakomentuoti tą dilemą, kuri egzistuoja tarp žaliojo augimo ir vadinamojo e, rudojo augimo. Mes nekalbėtume apie žalėjį augimą, ekologišką augimą, jeigu viskas būtų gerai, jeigu rudasis augimas nekeltų problemų. E, rudasis vadinamasis augimas E, riboja ir augimo potencialą. Todėl šiandien jau labai daug e, verslo įmonių supranta, kad reikia keisti jų veiklos pobūdžią. Jeigu mes neatsižvelgsime į kai kuriuos dalykus, e, kurie kelia mums bendras problemas pasaulyje, turiu galvoje vandenį, ekosistemas, vandenynus, tai mes paprasčiausiai greuname patys savo raidą iš vidaus. Galiu pateikti vieną pavyzdį Jeigu mes dirbsime taip kaip iki šiol, tai 2030 metais, iki kurių liko jau nebedaug laiko, reikės 40 procentų daugiau vandens negu e, pasaulio vandens bendri resursai. Toks dalykas negali egzistuoti. Todėl e, dabartinė veikla negali būti tiesima. Kai kas paminėjote e, rodiklius e, susijusius su, su BVP ir panašiai, kažkas yra net pasakęs, kad jeigu kažko neišmatuoji, tai tai tiesiog nekreipiamas dėmesys į tuos dalykus, priimant politiką ar formuojant sprendimus. Aš e, e galėčiau tai su to nesutikti. Baigdamas galiu pasakyti, kad šiandien susidariusi padėtis labai ženkliai skiriasi nuo to, kas buvo prieš dešimt metų. Mes e, kalbame apie e, kitokią negu šeštojo aplinkosaugos e, veiksmų programa. Dabar mes jau puikiai suprantame vieni kitų problemas ir iššūkius šiandien turime daugiau žinių apie esamą padėtį. Tai, kas šiandien išaiškėjo, nebuvo aišku anksčiau ir tos naujos žinios bus įtrauktos į septintąją aplinkosaugos veiksmų programą. Klimatas, biologinė įvairovė, e, gamtos išteklių efektyvus naudojimas ir toliau išliks mūsų dėmesio centre. Mes negalime tačiau dubliuoti ar kartoti tai, kas jau yra pasakyta. Mes turime sutelkti dėmesį į sintezės, ilgalaikės perspektyvos ir vizijos kūrimą. Aš girdėjau iš daugelio jūsų, kad daugiau dėmesio reikia skirti miestų problemams, sveikatai, chemikalams, oro taršai, e, tarptautiniai dimensijai ir panašiai. Iš esmės aš su tuo sutinku ir dėl to problemų neiškils. Tačiau noriu pabrėžti, kad mes turėtume labiausiai dėmesio skirti dviems dalykams. Pirmiausia, įgyvendinimui to, kas jau yra priimta. E, turiu galvoje tuos teisės aktus, kurių gyvenimas labai stringa. Ir kol kas nieko nėra padaryta, kad gamtos apsaugos padėtis pagerėtų. Europos parlamentas kaip teisės aktų kuriejas turėtų būti suinteresuotas tuo, kad dėl to, kas e, nusprendžiama ir priimama, turėtų būti gyventa praktiškai. Ir antras dalykas yra integracija. Kai kas iš jūsų tai varnote kaip sanglauda. Aš manau, kad nepaprastai svarbu e, pasirūpinti, jog visose politikos rytise būtų e, galvojama apie e, skirtingų ES dalių susijimą, apie priklausomybę tarpusavio vienų nuo kitų. Finansinis pasiūlymas, daugiametė finansavimo programa turės daugiau dėmesio skirti aplinkosaugai. E, ir tiems klausimams, apie kuriuos šiandien kalbėjome. Taigi dėkuoju dar kartą, ypač pranešėjai, ponui Džiu Hainin. Lainin ir manau, kad mes einam teisingą kryptimį ir padarysim gerą darbą. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariu Potočnikui. Diskusijų pabaiga dar kartą steiksime žodį pranešėjai, ponui Laininui, dvi minutės kalbėti. Diskusijų eigoje Paaiškėjo, kad Europos parlamentas sutarė dėl septintosios aplinkos saugos veiksmų programos. Dėkoju šešėliams pranešėjams, kurie prisidėjo prie šio sutarimo pasiekimo. Dėkoju komisijos nariui Potošnikui, kuris ėmėsi iniciatyvos komisijoje, nes ne visi iš pat pradžių norėjo pritarti septintąją aplinkosaugos veiksmų programai. Ta turime pasakyti po diskusijų ministrų taryboje ir Europos parlamente matome kokia naudinga ir būtina galėtų būti ši problema užtikrinant e, tam tikrą e, visų mūsų atskirose srityse e, užsibrieštų tikslų koordinavimą ir sintezę. Tas bendras signalas, kad būtina dėkti priemonės, kurios sumažintų neigiamą poveikį aplinkai, būtų pagrindinė šios septintosios aplinkosaugos veiksmų programos žinia. Turime kelti atitinkamus reikalavimus finansų ir ekonomikos ministrams, todėl tikiuosi, kad balsuojant nepavyks susilpninti pranešimo nuostatų, turime raginti e, daugiau dėmesio skirti ekologiniams aspektams mokesčių ir ekonomikos politikoje, nes vien tik aplinkosaugos politikos srityje mūsų dedamos pastangos nebus pakankamos. Aplinkosaugos strategija turi atsispindėti mūsų finansų strategijoje. E, greitų laikų svarstysime vidutinio laikotarpio iki 2020 metų finansinė strategija pasiūlė 20 e, e, procentų lėšų rezervuoti kovai su klimato kaita. Mano vertinimu tai būtų minimumas, mes reikia numatyti didesnę lėšų dalį, nes negalime leisti, kad 80 procentų lėšų būtų panaudojama klimato padėčiai bloginti, ir tik 20, 20 procentų e, gerinti. Šiems tikslams mes galime pasitelkti bendro sprendimo priimimo procedūrą ir tikimės, kad programa bus patvirtinta tinkama. Pirmininkas, ačiū kolegai Leininui. E, diskusijos baigtos, balsuosime 12 val. iki 12 val. kelbėme posėdžių pertrauką.